būti 20 metų jaunesnis. Estija vasario 24 kitų metų minės šimtasias savo metinės ir ši šalis siekia užtikrinti vienybę ir pusiausvyrą savo darbo tvarkėje, taip pat daug dėmesio skirs skaitmenį ekonomikai, tvarumui. Linkime Jums sėkmės, pirmą kartą pirmininkaujant ministrų tarybai pasirengimas prasidėjo dar 12 metais šiems darbams ir nebesiplėsiu, bet dabar mielai suteiksiu žodį jums. Gerbės vienai vikseri, papasakokite mums, kokie yra jūsų mm, svarbiausi akcentai, plėtra, Turkija, viduržymio jūra. Galbūt dar norėsite ką nors pasakyti apie Terijesto vadovų sutikimą, kuris prasidės rytoj ir jo tikslas priartinti Balkanų šalis, vakarų Balkanų šalis prie ES. E, kolegos, pirmiausia, suteiksiu žodį ministrui, paskui galėsime padiskutuoti. Turėsime baigti šį klausimą vėliausiai 16 val. nes tuo metu Helga Schmidt turės mums pristatyti mm, klausimas savo išplėsnėme biure. Prašom, ministrė. Dėkoju pirmininkė Makalsteri, gerbiami e, užsienio reikalų komiteto nariai, ponios ir ponai. Man labai malonu, kad jūs domitės mūsų kaip ir pinigaujančios šalies prioritetais užsienio saugumo plėtros politikos srityse. Per pastarąsias dvi dienas 10 iš 15 ministrų Estijos buvo atvykę į Briuselį ir jie įvairiuose parlamento komitetuose pristatė pirmininkavimo prioritetus. Taigi šiandieną taip pat turite ir kitų galimybių stikti su ministrais, ne tik manęs klausytis. Man labai malonu kalbėti apie mūsų prioritetus su jumis mes vertiname gerus ryšius, kuriuos jau ir taip esame užmesgę su Europos parlamentu. Aš iš tikrųjų labai vertinu e, su jūsų komitetu konkrečiai mūsų veiksmingą bendradarbiavimą. Ir mes pirmininkė, mes susitikę buvome kovo mėnesį ir tas susitikimas buvo labai naudingas mums rengiant pirmininkavimo darbo tvarkę. Aš e, galėjau geriau suprasti jūsų lūkesčius, Europos parlamento lūkesčius, e, ko tikimasi sužinojau iš mūsų pirmininkavimo. Taip pat žinome, kad kasdien labai daug dalykų vyksta, naujų dalykų, dėl to mes turime lankščiai reaguoti ir atsižvelgti į tas naujas aplinkybės dinamiką Europos Sąjungoje. Taip pat Europos kaiminystėje tiek pietuose, tiek rytuose. Norėčiau taip pat pagirti Maltą pirmininkavusią pirmąjį pusmetį. Puikiai ji dirbo ir mes puikiai e, palaikėme ryšius su maltiečiais. Ir taip pat pradėjome dirbti kartu su trejato partneriais Austrija bei Bulgarija. E, šį pavasarį sukako 13 metų, kai Estija įstojo į Europos e, sąjungą. Laikas greitai bėga, bet jeigu pasižiūrėtume į tai, kaip Estija rengėsi e, įstoti Europos Sąjungą, mes dirbome tuo metu labai daug, labai daug reformų gyvendiname, kad patenkintume narystės reikalavimus, kitus kriterijus. Ir dabar, galvodamas apie praeitį, galiu pasakyti, kad mūsų šalis, mūsų e, žmonės nepaprastai išlošia iš ekonominių naujų galimybių, saugumo, stabilumo elementų, kurie atėjo mums įstojus, atsirado mums įstojus Europos Sąjungą. 57 metais e, gimė Europos bendrijos, mes minėjome ką tik tai Romos E, deklaracijas metinės ir nuo to laiko žmonės 60 mečius gali džiaugtis taika, klestėjimu, saugumu. Ir mano šalis tuo džiaugiasi pastarusius 13 metų. Aišku, pernai, kai vyko balsavimas dėl Brexito, tapo aišku, kad ne visi vienodai galvoja ir kad ne visi tokius pozityvius jausmus jaučia Europos Sąjungai ir visai nemažai žmonių pradėjo kelti egzistencinius klausimus apie ES ateitį. Bet e, tos baimės, kurios išiškėjo, nuogastavimai išiškėjo po referendumo dėl breksito, buvo išsklaidyti ir šiandieną matome daugiau optimizmo e, dėl ES ateities negu kad prieš metus. Tai taip pat atsispindi ekonomikoje, pozityvėje dinamikoje, matome prasidėjus. susijęs su tuo didesniu optimizmu, tai yra rinkimų rezultatai kai kuriuose valstybėse narėse. Uh, Tačiau kol kas ne visas problemas išsprendėme, dar jūra mums plaukiant yra nerami ir vyksta diskusijos apie ES ateitį, apie kursą būsimą ir tai išlieka labai aktualių klausimų. Estijos pirmininkavimo e, šūkis yra vienybė ir pusiausvyrą. Vienybė reiškia stiprią paramą pagrindiniams ES e, vertybėms, e, pačiam Europos projektui, taip pat pagarba įvairoviai, tai, e, man atrodo, yra savaime labai svarbi Europos vertybė. Taip, žinome, kad reiškia įvairūs interesai, prioritetai, jeigu pažiūrėsime į visas 28 ar būsimas 27 valstybės narės, Ir mes turime rasti pusiausvyrą tarp atskirų ypatingių valstybių narių interesų ir e, bendrų interesų visų gyventojų ES interesų. Tam, kad ES galėtų žengti į priekį, siekti pažangos, mes esame pagalvoję apie keturias temas, keturias politikos sritis Ir mūsų pirmininkam darbo turkės siejasi su tomis keturiomis temomis. Pirmiausia, atvira novatoriška Europos ekonomika. Manau, kad tai yra e, viena iš būtinų sąlygų ES plėtrai, valstybėms narėms, visuomenėms. Antras dalykas - saugi Europa. Mes manome, kad saugumas turi būti visuotinai užtikrintas išorės vidaus saugumo aspektai yra labai svarbus. Taip pat geografinių požiūrių saugumas turi būti e, užtikrintas kaip vientisa, vientisas elementas. Įvykiai toliau nuo namų gali turėti labai e, rimtų poveikių įtakos ES saugumui. Ir tai gali labai ryškiai pasimatyti, pasireikšti. Dar vienas man labai svarbus kaip estui prioritetas, horizontalus, tai yra skaitmeninė darbo tvarkė. Taip, tai yra labai platus klausimas, kuris apima tokias sritis kaip e, skaitmė ekonomika, laisvas informacijos judėjimas, kibernetinis saugumas ir panašiai. Ir dar vienas elementas - įtrauki tvari Europa. Mūsų ministras pirmininkas, kaip sakė pirmininkas, pristatė mūsų darbo tvarkę praeitą savaitę per parlamento plenarinę sesiją. Mes norime būti sąžiningas tarpininkas, tokiu būdu įgyvendi mūsų darbo tvarkę, visą per ateinantį pusmetį sieksime konsensuso, kur ir kada tai įmanoma. Taip pat norėsime užtikrinti pozityvę dinamiką Europos pačiam projektui ir idėjai. Dabar užsienio politikos darbo tvarkė. Pradėsiu nuo plėtros. Plėtra yra užsienio politikos darbo tvarkės esmė. Ir mes esame įsitikinę visiškai, jog ES narystės perspektyva yra vienas iš didžiausių variklių e, šalims e, jeigu jos išreiškia tokį norą ir norą tapti valstybės narėmis, jos gali labai daug padaryti, nes ES pagrįsta demokratija, teisinės valstybės principais ir mes tikimės, kad visos kandidatės laikysis tokių pačių, vadovausis tokiomis pat vertybėmis ir pagrindiniais principais vadovausis aišku, viskas bus siejama su sąlygomis. Aš per pastarosius keletą mėnesių lankiausi e, keletoje šalių kandidačių, pradėjau nuo vakarų Balkanų. Vadovų taryba padėti, svarsto padėti vakarų Balkanuose dažnai labai kovo mėnesį. Buvo išreikštas pritarimas Europiniai perspektyvai regiono šalių Valstybė vyriausybių vadovai akcentavo, kaip svarbu gyventi reformas, palaikyti gerus santykius, užtikrinti regioninį bendrabiamą, tai yra plėtros proceso asmeniai elementai ir taip pat reikia tęsti stabilizavimo asociacijos procesą. Dar reikėtų pasakyti, kad darybos su visomis kandidatėmis dėl narystės tikrai dar toli nuo paskutinių etapų, bet nemažai e, pažangos pasiekta ir mes žiūrėkimės, kad Maltai pirmininkaujant mums pavyko paradėti ir laikinai uždaryti tam tikrus skyrius, pirmiausiai Juotkalnijos ir Serbijos atveju. Mes tikimės, kad pažengsime į priekį dėrybų kontekste, kad atversime ir laikinai e, uždarysime tam tikrus skyrius mums pirmininkaujant. Be nesvarbiausios rytis, į kurias reikėtų dabar atkreipti dėmesį, yra korupcija, teismų nepriklausomumas, žiniasklaidos laisvė ir mes tikimės, kad kandidatės, potencialios kandidatės sieks rezultatų ir tokiu būdu tikimės, kad kai to šalis vykdys sąlygas, ES atitinkamai sureaguos ir bus pasirengusi savo prievolės įgyvendinti, būtent tada, kai kandidatės ar potencialios kandidatės bus atlikusios savo namų darbus. Tai yra vienintelis kelias išlaikyti autoritetą plėtros politikos keletas žodžių apie atskiras regiono šalis Juotkalnyje. Ji daugiausiai pasiekė stojimo dėrybose ir mes e, sieksime toliau e, dirbti, žengti e, dėrybų keliu, sieksime, kad Juotkalnyje toliau gyvendintų teisinės valstybės srities reformas, taip pat stabilus politinis procesas yra svarbus, mes visas partijas raginame grįžti į demokratinės institucijas, į parlamentą ir ten e, vesti politinės diskusijas. Būtent tai yra vieta politinių diskusijų, o ne boikotuoti tas institucijas ar, e, ir vesti darybas e, gatvėse. Jotkalnyje siekė narystės NATO. Žinome, kad vos ne Praeitą rudenį buvo ketinimus, bandymus užlugdyti šį procesą, bet e, procesas baigėsi sėkmingai ir tai taip pat sustiprina ES plėtros politiką. Serbija mes tikimės, kad darybos taip pat pažengs į priekį. Naujasis Serbijos ministras pirmininkas, jo vyriausybė turi aišku siekti sparčiau gyveninti reformas. Tikiuosi, kad taip ir bus. Vienas iš svarbiausių klausimų yra Belgrado Prištinos dialogas. Svarbu e, siekti toliau, užtikrinti, kad dialogas vykstų, jau dvi pusės yra tam tikrų sustarimų pasiekusios. Reikia galvoti apie politinę dinamiką, rinkimus E, ir atsižvelgiant į tai, ne viską lengva pasiekti, bet mes turime priminti mūsų partneriams e, nuolatos apie jų prievolės. Neseniai lankiausi Belgrade, e, Aleksandras Vučičius, naujai išrinktas prezidentas, mane patikino, kad reformos bus toliau gyvenamos ir kad bus toliau siekima įgyventi Serbijos strateginį tikslą ir tai link Europos Sąjungos. Ta man patvirtino ir kiti mano pašnekovai. Vienas iš svarbiausių elementų yra teisinės valstybės principai. Mes norime matyti Serbijos valdžią e, žengiant atitinkamus žingsnius ir norime paskatinti juos tą daryti. Taip pat e, labai svarbus dalykas santykių su Kosovo normalizavimas. Mes esame pasirengę dirbti su visomis valstybės narėmis, komisija, išorės veiksmų tarnyba, Europos parlamentu. Europos parlamentas labai aktyviai veikia skatinamas reformas vakarų Balkanų šalyse. Norime bendradarbiauti su visais, kad galėtume dirbti toliau. Dėl Kosovo jau minėjau Belgrado prištinos dialogą. Neseniai Kosovo vyko rinkimai Kol kas vyriausybė dar nesuformuota, tačiau tikiuosi, kad tai bus greitai padaryta ir tada bus e, siekiama, kaip galima greičiau gyventi būtinas reformas. Tai būtų žingsnis e, šešalį žengiant Europos e, link. Reikia taip pat daug pastangų kovojant su korupcija, organizuoti nusikalstamus, reikia, kad būtų normalizuoti santykiai su kaimynais, ne tik tai Serbija, tačiau yra taip pat klausimų dar dėl sienos su Jotkalnyje ir turi būti sustarimas ratifikuotas. Dėl Makedonijos mes. E, patenkinti poslinkiais būsioje Jugoslavijos Respublikoje Makedonijoje atsirado nauja vyriausybė pagaliau, tai yra nauja pradžia, daug laiko dėje buvo prarasta ir reikia dar daug ką padaryti. Naujoji vyriausybė pažadėjo iš, pradėti įgyvendinti reformas, kurios buvo už e, įstrigusios ir taip pat prioritetus, e, skubius reformą gyvendinti, žino susitarimą. Matome tam tikrų padrasnančių žingsnių. Praeitą savaitę patvirtintas vyriausybės veiksmų planas dėl reformų prioritetų. Skubių ir reikia, kad politinis procesas būtų išjudintas, reikės tikėtis konstruktyvaus požiūrį naująją opoziciją. Anksčiau vyriaus... reikia, kad e, būtų pakeista praktika lyginant su ankstesnė. ankstesnė. Taip pat e, reikia, kad būtų padėta specialiam prokurorui dirbti, kad jam būtų lengviau dirbti. Ir žinome, kad Europos integracijos procesas jau seniai prasidėjęs, matome iš vyriausybės tam tikrų padrasnančių pareiškimų Girdime juos ir tikimės, kad ateityje pamatysime pozityvių žingsnių dėl Albanijos. Parlamento rinkimai birželio 25 vyko ir tikimės, kad vyriausybė nedelsdama pradės stabiliai dirbti siekti rezultatų, mes taip pat pastebėjome pozityviai, kad komisijos rekomendacija e, dėl stojimo dėrybų pradžios e, buvo pateikta. Raginame Albaniją siekti tolesnės e, pažangos ir tikimės, kad darybos prasidės e, artimiausioje ateityje, taip pasakysiu. Bosnija Hercegovina dar daug ką reikia padaryti, reikia siekti užtikrinti, kad reformos būtų veiksmingai ir visiškai įgyventintos Mes tikimės, kad ši šalis e, e, bus pasiryžusi gyvendinti taip vadinamą nuomonės procesą visais lygmenimis ir ES toliau sieks padėti šiai šaliai. Bet aišku, reformų sėkmė priklauso nuo valdžios žingsnių. E, skaldoma paužio retorika, kurią girdėjome pastarųjų metų, nepadeda tai šaliai nei jos žmonėms ir nepadeda Europos integracijai. Turkija. Ši šalis tebėra Europos Sąjungos kandidatė, šalis kandidatė, mūsų viena iš svarbiausių strateginių partnerių. Dėl to e, mes manome, kad labai svarbu e, palaikyti atvirą dialogą, bendrauti su šia šalimi. Europos Sąjunga buvo ir turėtų likti tam tikras magnetas Turkijos reformoms. Jeigu užvesime duris, tai tikrai nepadėsime Turkijai išspręsti problemų. Mums reikia strategijos, kad galėtume dirbti su Turkija nepriklausomai nuo vidaus dinamikos ar tam tikrų poslinkių. Matėme tam tikrų pozityvių žingsnių. Gegužės 25 dieną susitiko e, prezidentas Erdoganas, e, panas Tuskas, Junkeris Tajanis ir dialogas. E, E, vyko gana pozityviai, ne. Buvo daug konfrontacijos ir tokios e, sėtys kaip posterorizmo, energetika, ekonomika, migracija. E, Turkija mums yra svarbi šiuose šalyse. Taip pat Turkijos ES pareiškimas yra gyventinamas ir mes žiaugiamės, kad jau yra rezultatų. Pirmiausia, sumažėjo mirčių viduržėmio jūroje įgyvendant šį susitarimą E, labai svarbu, kad Turkija ir toliau e, bendradarbiautų su Europos taryba, žmogaus teisų, demokratijos, teisinės valdybės principai. Europos yra tarp pagrindinių Europos vertybių ir jeigu Turkija nori e, žengti toliau integracijos keliu, tai valdžia turės įgyvendinti savo įsipareigojimus, bet žinome, kad per referendumą beveik pusė gyventojų dėl konstitucijos pastaisų, beveik pusė gyventojų balsavo prieš tuos pakeitimus. Mes dabar turime elgtis labai atsargiai. Reikia, kad būtų elgiamas atsargiai, kad nebūtų nuvilta ta e, Turkijos gyventojų dalis. E, naujienos dėl Kipro problemų sprendimo paskutiniu metu nebuvo labai optimistinės, bet manau, kad šiuo metu mums labai svarbu išlaikyti šaltą protą ir ieškoti galimybių eiti į priekį. ES ir toliau rems visas pastangas ir tikis, kad Turkija, tikisi, kad Turkija suvaidins veiksmingą ir stiprų vaidmenį. Galiausiai dar porą sričių, kurios netiek su, susijusios su plėtros politika, e, tai yra, pavyzdžiui, migracija. Migracijos klausimas e, reikalauja labai solidaus vieningo požiūrio, negalima leisti, kad išorės vidaus aspektai būtų padalyti, mums reikia holistinio požiūrio reikia ieškoti tvaraus migracijos krizės sprendimo ir tai mūsų kaip pirmininkaujančios šalies vienas iš prioritetų. Mes taip pat esame patenkinti tuo, kad praeitą savaitę Taline vyko pirmasis ministrų susitikimas vidaus reikalų ir teisingumo. Ministrų taryba vyko. Buvo kalbama apie migracijos klausimus, apie centrinės viduržėmio jūros kelią, Libiją, Italiją. Tai buvo pagrindinis darbo tvarkės klausimas Migracija išliks vienu aktualiausių darbo tvarkės klausimų dėl išorės veiksmų. Mes turime daug dirbti, kad galėtume pagerinti, sustiprinti visuomenių atsparumą, valstybės struktūrų atsparumą tų šalių, iš kurių kyla uh, migracijos srautai. Praeitą savaitę Estijos vyriausybė apsisprendė papildomai 1 milijoną iš savo biudžeto rezervo skirti ES patikos fondui Afrikai ir mes tikrai norime daug dirbti, kad būtų galima sustiprinti atitinkamų valstybių struktūrų pajėgumus, sustiprintas struktūras ir kad šalys esančios pietinėje viduržemirios pakrantėje galėtų užtikrinti veiksmingesnę kontrolę. Mes sieksime ES operacijų mastą, pajėgumus sustiprinti, kad galima būtų apsaugoti ES išorės sienas. Taip pat mes norime pagerinti Europos pajėgumus, padidinti juos, sprendžiant praktinius problemus aspektus, pavyzdžiui, tokius kaip registravimas e, asmenų, migrantų, darbas su migrantais, kurie jau yra atvykę į Europos Sąjungą jūrą, taip pat ieškoti skaitmeninių sprendimų e, valdant migracijos rautus. Tai viena iš galimybių būtų. Galiausiai rytų kaiminystė. Tai taip pat vienas iš prioritetų mūsų, kaip pirmininkaujančios šalies, mes manome, kad rytų partnerystė yra labai svarbi priemonė, remiant reformų procesą šešiose rytų kaiminėse šalyse. Mes daug dirbame siekdami sustiprinti jau esančius pasiekimus, turime asociacijos sutarimą e, ar e, plačios ir samios partnerystės sutarimus su trič, trimis iš tų šešių šalių. Trys, trijų šalių, trijų šalių piliečiai gali e, laisvai atvykti Europos Sąjungą, su kitomis trimis mes baigėme darybas su Armenija dėl naujo pagrindų susitarimo ir taip pat vyksta diskusijos dėl naujo starimo su Azerbaidžianu, o dėl Baltarusijos mes turime sekti e, poslinkius viduje tos šalies. Matėme pernai tam tikrų pozityvių ženklų pernai, tačiau tarsi grįžtama į praeitį šiemet ir reikia reikalauti, kad Baltarusija įvykdytų savo įsipareigojimus. Galbūt aš jau nebe kalbėsiu apie ES santykius su Rusija, transatlantinius ryšius. E, ir yra ir kitų e, tolesnių regionų, kurie turi tiesioginio poveikio ES, e, bet galbūt atsakysiu į tuos atitinkamus klausimus. Ačiū, ponė Mikserį už tai, kad pristatėte pirmininką, Estijos pirmininkavimo prioritetus per ateinančius šešis mėnesius. Turime 26 minutės keitimui įsinomonėmis. Yra septyni kalbėtojai užsirašę. Kėliam, Preda, Milanmon, Kukan, Manfridis Lyts, Auštavičius, Zevko. Aštuoni kalbėtojai ir galbūt būtų tiek, dvi minutės kiekvienam, o po to dešimt minučių bus ministrui atsakymams. Pirmasis kalbėtojas, aišku, yra kolega iš Estijos Tonė Keliam. keliam. Ačiū. Aš esu labai padrasintas, išgirdęs Estijos pirmininkavimo prioritetus dėl plėtros rytų partnerystės, migracijos ir tai, kad daug, daug dėmesio bus skiriama vakarų Balkanams. Bet kaip žinia, plėtros proceso spragos vakarų Balkanuose yra pirmiausia susijusios su taryba. Ir pirmiausia dėl Makedonijos, nes komisija pasiūlė pradėti stojimo dėrybas jau prieš septynerius metus ir Man atrodo, kad ES turi prisimti bendrą atsakomybę už šį, šią aklavietę. Taigi aš paraginčiau jūs pabandyti pasiekti susitarimą, vienbalsį susitarimą taryboje, kad būtų pradėtos stojimo dėrybos, atidedant pavadinimo klausimą į pabaigą, į pabaigą kad tai nebūtų kliūtis dėrybų pradžiai. Antras klausimas. Jūs minėjote viduržėmio ir Afrikos patikos fondą. Aš manau, kad jis yra labai reikalingas ir aš Italijos užsienio reikalų ministro Alfano iniciatyvą seku. Tai, ką jisai pasiūlė, būtent yra pirmiausia užkirsti kelią priekybai žmonėmis, nes priekyba žmonėmis organiškai dėja yra labai glaudžiai siejama su migrantų srautais ir priekyba žmonėmis vyksta ir Europoje dėja. Ir trečias dalykas yra Šiaurės Irako ateitis po Islamo valstybės. Ar Estija galėtų parodyti kelią, ar numatyti ilgalaikės garantijas tam, kad būtų užtikrinamas stabilumas šiame regione, ypatingai krikščionėms ir religinėms mažumoms. Ačiū. Dėkoju, tu nekeliam. Mavrydės. Ačiū pirmininkė. Pirmiausia, aš norėčiau pasveikinti ministrą ir linkime jums visokiojo pasiekmės pirmininkavimo metu. Aš iškart perėsiu prie savo klausimo perskaitysiu sakinį tiesiai iš dokumento, kuris vadinasi Estijos pirmininkavimo programa užsienio reikalų tarybai. Pabaigoje parašyta, priklausomai nuo pažangos esame pasirengę dirbti dėl įgaliojimų dėryboms, dėl ES Turkijos muitų sąjungos modernizavimo. Pone ministrė, jums dabar reikia užsidėti ausines, nes aš kalbėsiu savo gimtają kalbą. Duosiu jums daugiau šiek tiek laiko. Ar jau pasirengęs? Kągi, perskaitęs tokias, tokį sakinį, štai ką norėčiau pasakyti. Europos parlamente bent jau mums rūpi du pirmiausia dalykai, kalbant apie priekybą su Turkija. Pirmiausia, yra, pirmas aspektas yra politinis, kitas teisinės iš ankstinė sąlyga. Ta teisinė iš ankstinė sąlyga yra Kipro Respublikos pripažinimas. Tai yra viena iš valstybių narių, kai turi būti pripažįstama Tur Turkijos. Ir politinė problema yra pirmiausia. Ta politinė problema yra vidinė problema padėtis Turkijoje. Ar jūs nemanote, kad tas svertas, kurį mes turime, ir tai yra paskutinis svertas Turkijai, tas finansinis, ekonominis svertas, nes kitų svertų nėra, ar jūs juo pasinaudotumėte ir paliekant nuo šaly Turkijos įsipareigojimus. Ir mano paskutinis klausimas labai paprastas. Norėčiau paklausti, kiek kalbant apie dėrybas dėl Kipro, kiek jūs manote, kad ta pozicija, kurios laikėsi Turkija primiktinai, pasiliekant intervencinę teisę prieš ES valstybę narę, buvo konstruktyvi pozicija, kurią pasirinko Turkija? Ačiū. Dėkoju. Dabar ponas Užtevičius. Ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, gal pasveikinsiu ministrą su pirmininkavimu. Puiku, kad e, turite jau sukaupę nemažai ES narystės patirties ir turite puikių ateities perspektyvų. Ir šiandien paskutinė diena, ratifikavimo diena dėl ES Ukrainos asociacijos susitarimo. Ir taryba jau savo darbą atliko, Tai yra didžiulis pasiekimas, užtruko jį šiek tiek, bet galiausiai įvyko. Kadangi jums pirmininkaujant, ponė ministrė, vyks rytų partnerystės viršūnių susitikimas, tai norėčiau paklausti, kokių strateginių poslinkių jūs tikitės rytų partnerystėje. Rytų partnerystę, ar, ar jūs laikote kaip gerai veikiančią platformą, kuria turėtų pasidžiaugti ES ir galbūt netgi galėtumėme pozityvę praktinę patirtį šitų partnerystės perkelti, išplėsti, įtraukiant ir e, pritaikyti viduržėmio jūros e, regiono šalim Šiaurės Afrikos valstybėms. Taigi aš e, būčiau labai dėkingas, jeigu jūs pasidalintumėte savo mintimis apie tai. Toliau, dėl partnerysčių. Iš tikrųjų pastebėjome, kad egzistuoja Ukrainos, Moldovos ir Gruzijos parlamentų pirmininkų bendras laiškas, kur yra prašoma europinės perspektyvos. Jūs teisingai paminėjote, kad yra motivacijos klausimas siekiant tolesnių reformų ir panašiai. Kur ir kaip mes galėtumėme žengti tolesnius žingsnius, siekiant įgyvendinti tuos didžiulius lūkesčius, kurie yra visiškai pagristi, tam, kad galėtumėme paraginti tas valstybės žengti pirmin, taip pat, tuo pat metu, išsaugant ir realų, realų kelią pasiekimų link. Ačiū. Kitas kalbėtojas iš EPP, ponas Prėda. Ačiū. Pirmininkė, dėkoju ministrė. Dėkoju, kad šiandien atvykote. Jūsų šalis perima pirmininkavimą ES šiek tiek anksčiau nebuvo numatyta iš pradžių ir esant labai sudėtingai situacijai susidurėme su įvairiais iššūkiais. Pirmiausia, Brexito kontekstas. Jūs kaip užsienio reikalų pirmin, ministras pristatote realistišką darbo atvarkę siekiant vienybės ES kiek įmanoma, kad būtų galima bendrai prisidėti prie mūsų piliečių saugumo. Dabar kitas klausimas - migracija ir kova su terorizmu, ekstremizmu. Tie darbai turi vykti, ryš, vykti ryštingai ir siekiame pažangos. Daug ko tikėmės iš ES Afrikos viršūnių susitikimo gynybos rytyje, siekiant tokios globalios ES strategijos, kad būtų galima pagerinti ES ir NATO santykius. Aš manau, kad visais šiais klausimais galite pasikliauti mūsų paramą. Dabar dėl plėtros apgailestauju, kad vėlgi nėra labai aiškios nuorodos į plėtrą pirmininkavimo programoje. Aš perskaičiau jūsų e, viziją dėl Europos ir vakarų Balkanų. Jūs kalbate apie Europos strategiją, siekiant puoselėti europinės vertybės šiame, šiame regione, bet visos pirmininkaujančios valstybės nemini labai konkrečiai plėtros ir nesuteikia tos perspektyvos. Jeigu, pavyzdžiui, viena pirmininkaujanti valstybė gal ir pamini plėtrą, kita kažkaip pamiršta tą padaryti. Kalbant apie Bosniją, norėčiau štai ko paklausti, kokie yra jūsų lūkesčiai dėl europinio šios valstybės kelio? Ar jūs pripažįstate, kad savo pirmininko metu jums reiks rengtis tolesniems žingsniams ir ką jūs galvojate taip pat apie diskusijas dėl rinkimų įstatymo pataisų, nes tai yra tas klausimas, kuris suteikė labai daug vilčių Bosnijoje ir Hercegovinoje. Dėkoju. Mulțumesc. Ačiū. Toliau Milan Mon. Ačiū, pirmininkė. Senior ministro. Dėkuoju, gerbiamas pirmininkė. Norėčiau palinkėti Jums kaip ko geresnės sėkmės. Praeitą savaitę jūsų vyriausybės vadovas Strasbūrė, kai kalbėjo apie pirmininkavimo prioritetus, e, sakė, kad Estija pirmininkaujanti prisidės rengiant aukščiausio lygio sutarimus tarp ES ir e, Karibų ir e, Latin, Latino Amerikos šalių. Man atrodo, kad e, rūdienį El Salvadore vyks sustikimas, tai yra SELAC, ES SELAC aukščiausio lygio starimas. Ir tikrai tai labai svarbus yra sustikimas. Ką Jūs galite apie tai pasakyti? Ir dabar dar kitas labai svarbus klausimas. ES Merkosiur e, darybos vyksta dėl sutarimo ir galbūt galėtumėte ką nors pasakyti apie tas darybas ir e, bent jau ko tikitės per šį pusmetį. Man atrodo, kad reikia duoti postumį, steikti postumį toms svarbioms daryboms, kad būtų galima atitinkamai pasiekti pažangos, e, pasikeitus Argentinai. Argentina ir Brazilijoje vadovybei. Man atrodo, kad dabar yra geras momentas. Dar vienas dalykas ES Meksikos e, susitarimo atnaunimas, pagilinimas, taip pat su Čile susitarimas. Ir kaip Jūs galvote, ar galima pasiekti sustarimų su e, Čile ir Meksika Jums pirmininkaujant? Ir dar e, dėl kaiminystės pietų rytų E, jūs kalbėjote, kad tai svarbu ir norėjau paklausti, ar jūs galvote, kad e, taip pat jums svarbu Selak, Merkosiur, Čilė, Lotino Amerika. Tos šalis jums taip pat yra svarbios pakankamai. Come... Detalus klausimai toliau. Analyts. Thank you very much. Uh, congratulations to your program. Ačiū. Dėkoju už programos pristatymą. Turiu kelis klausimus. Pirmiausia, jūs buvote anksčiau Estijos gynybos ministras ir dabar prasidėjo diskusijos dėl Europos gynybos fondo. Šiandien diskusijos vyko apie biudžeto aspektus, iš kur bus finansuojamas šis fondas ir taip pat numatau, kad tai bus nauja svari tema ES, būtent siekti daugiau vienybės ir norėčiau paklausti, ar Jeigu bus nustatomas biudžetas, mes norėtumėme kaip parlamentas turėti įtakos dėl ginklų eksporto. Ir kaip jūs numatote at, padėtį ateityje, kalbant apie užsienio politiką dabartinę, būtent, kad tie pirkimai Europoje būtų vykdomi suderintai, kad ne, kiekna, ne, nebūtų taip, kad kiekviena valstybė sa, savaip perkasi ginklus. Taip pat jūs sakėte, kad dirbsite siekiant tvarumo Kaip Jūs vertinate darbą dėl TVT? Ir norėčiau sužinoti, ar numatote galimybių toliau plėtoti TVT ir kokiu čia išvelgėte naujų galimybių. Dėkoju, ar ne? Lyts, dabar Edvardas Kukanas. Ačiū, sveiki atvykę, ponė ministrė, į AFET komitetą. Prašau pasinaudokite pirmininkavimo galimybę ir parodykite, kokie jūs esate puikūs. Nežinau, kad tikrai tokie esate. Sėkmės. Aš labai daug dėmesio savo veikloje skiriu Vakarų Balkanų regionui ir turiu daug klausimų atsinešęs, bet išklausęs jūsų aš likau be žodžių ir be klausimų, nes jūs viską pasakėte labai analiti, analitiškai ir aš net negaliu jokių kritinių pastabų išsakyti. Bet vienas toks kuklus patarimas. Pagal tai, ką jūs sakėte, aišku, plėtra nėra jūsų prioritetas, tačiau aš manau, kad jūs netliksite to plėtros eksploatavimo darbo, kad tam skirsite daugiau dėmesio, nes plėtra ir vakarų Balkanai vis labiau tampa svarbus visų ES institucijų veikloje. Taigi šia prasme būtų gerai, jeigu jūs į savo pareiškimus įtrauktumėte ir tai, kiek reikšmės skirsite plėtrai po pagarsėjusio Žano Klodo Junkerio pareiškimo prieš trejus metus, mums reikia išlaikyti partnerius vakarų Balkanuose, nes tai yra labai jautrus, jautrus regionas. Kitas klausimas kaip jūs padarysite visą tai, ką jūs paminėjote, įprastiniu būdu ar kažkokią darbo grupę įsteigsite, nes laukia nemažai darbų ir būtų gerai, jeigu ES būtų vertinama vakarų Balkanuose kaip patikima partnerė. Dėkoju. Ačiū Edvardui ir galiausiai Zavku. Ačiū pirmininkė, dėkoju ponė ministrė. Kadangi mano kolegos jau paminėjo, kad daug savo kalboje dėmesio skiriate plėtrai, aš visiškai pritariu tam, kai jūs pasakėte, bet man neramu dėl trumpo sakinio, dėl Bosnijos ir Hercegovinos ir jūsų apibrėžimo, kas turi suvaidinti svarbiausią vaidmenį ateityje, priimant sprendimus, būtent, kad vietos savivaldybė vietos savivaldos institucijos tą turi padaryti. Aš norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad ne tik plėtra ir sienų ES sienų apsauga čia yra aktualu, kalbant apie šią šalį, nes yra taikos ir saugumo klausimas, kuris čia yra aktualus. Ir ne ES veiksnys čia yra labai didelė įtaka turintis toje šalyje. Taigi aš kreipčiausi į Jūs su prašymu skirti daugiau dėmesio Bosnijai Hercegovinai. Šiandieną Srebnicos metinės minime e, vyks viršūnių stikimas Trieste ir Bosnijos ir Cekovinos paraiška yra pateikiama dėl narystės ES ir tikimasi, kad suteiktas bus šalies kandidatės ar e, statusas. Mano kolega Preda sakė, kad mes tikimės sprendimo dėl rinkimų įstatymo Bosnijai ir Cekovinai, nes priešingų atveju užstriks reikalai. Taigi kreipiuosi į Jūs su prašymu daugiau tam skirti dėmesio ir imtis lyderio vaidmens, ieškant sprendimo šiai šaliai, nes ES vienintelė ten turi moralinę vertę. Dėkuoju. Ačiū, ponė Izovko. Prieš suteikdama žodį Jums, ponė ministrė, aš dar norėčiau irgi tarti žodį. Jūs taip pat kalbėsite ir apie albaniečius bei kosovarus per ateinančius šešis mėnesius ir aš būčiau labai dėkingas, jeigu visuomet mūsų partneriams, bičiuliams Kosove ir Albanijoje primintumėte, kad bet kokie pokalbiai apie didesnę, didžiąją Albaniją yra beprasmiai, pavojingi ir jie turėtų atsisakyti galimybės per, perbraižyti Vakarų Balkanų žemėlapį. Aš esu nustebęs, kaip dažnai apie tai yra kalbama viešai abiejose šalyse. Ir pasakykite jiems, kad didžiosios Serbijos idėja yra pavojinga ir didžiosios Albanijos idėja yra pavojinga ir mes turėtumėme susilaikyti nuo tokių komentarų. Prašau. Uh, uh Labai ačiū pirmininkė Alistair. McAllister. Taip pat ačiū ir komiteto nariams už puikius klausimus. Jūs kalbėjote apie e, įvairius dalykus. Pabandysiu atsakyti visus klausimus per kokias aštuonias minutės. Jeigu į visus klausimus dabar neatsakysiu, tai vėliau juos e, išsameu atsakysiu raštu. Visų pirma, pano Kedam, klausimas apie migraciją. Čia reikalingas holistinis požiūris. Sprendžiant migracijos krizę, visų pirma, reikia pripažinti, kad migracija visada buvo visuomenės veikimo dalis. Nemažai žmonių keliauja dėl įvairių krizių, taip pat ir gamtinių katastrofų, ieškodami geresnių ekonominių perspektyvų. Mes turėtumėm daryti skirtumą tarp legalios migracijos ir neteisėto žmonių gabenimo. Taip pat mes turime pagalvoti ir apie tai, ne tik kaip kovoti su žmonių kontrabandininkais, bet kaip paskatinti, palengvinti legalią migraciją. Uh, tam, kad migracija būtų humaniškesnė tiem žmonėms, kurie migruoja legaliai. Kalbant apskritai apie migracijos rautus, tai tikrai sudėtingas klausimas. Mūsų humanitarnė pareiga yra gelbėti e, e, žmonės žūstančius jūroje tą dabar daro ir nevyriausybinės organizacijos. Jos gelbėja tuos žmonės, e, kuriuos e, e, per viduržėmę jūrą į Europą gabena žmonių kontrabandininkai. Ši padėtis labai sudėtinga. Per jūrą keliaujantys žmonės yra uh, susirūpinę dėl savo gyvybių, bet jų gelbimas neturėtų paskatinti žmonių kontrabandininkų dar daugiau e, e, migrantų gabenti per viduržėmio jūrą. Toliau Irako ateitis. Čia reikėtų siekti išvengti humanitarnės katastrofos, padėti žmonėms, kurie nukentėjo nuo karo Irake, taip pat ir Sirijoje. Čia mes negalime kelti jokių politinių reikalavimų. Kalbant apie e, šalies atstatymą po krizės, tai čia jau galima sąlygas kelti ir tai reikėtų daryti. Mes turėtumėm atskirti humanitarinę pagalbą e, tiems žmonėms, kurios iš, kuriems iš tikrųjų jos reikia, nuo šalies atstatymo po konflikto. Kalbant apie Irako ateitį ir Sirijos ateitį, čia turime būti labai atsargus, kalbėdami apie sienų perbraižymą. E, Šiaurės Irakas ir turėtų išlikti Irako teritorijoje. nors e, institucijos e, Irake gal ir trapios, gal nesugeba tinkamai kontroliuoti viso šalies teritorijos. Dabar kolega Mafridas ir ES bei Turkijos santykiai. Be abejo, Turkija turi laikytis visų tų aukštų standartų, kurių laikymasi mes tikimės iš ES šalies kandidatės. Turkijos pažanga priklausys nuo to, kaip jie vykdys nustatytus kriterijus. Labai trumpai paminėsiu padėtį Kipre ir rezoliuciją apie padėtį Kipre. Galbūt vienu metu mes buvome nusiteikę pernelik optimistiškai, tikėjome, kad e, problemą galima išspręsti netolimoje ateityje. Aišku, mes negalime prarasti vilties arba visų vilčių. Bet yra būtina, kad Turkija elgtųsi konstruktyviau tam, kad būtų lengviau galima problemą išspręsti. Toliau pana Užtrevičiaus klausimas apie rytų partnerystę. Manau, kad šiuo metu mes turėtumėm sutelkti savo dėmesį ties e, tokių e, e, asociacijos susitarimų įgyvendinime. Šalis turi vykdyti politinės reformas, joms uh, Taip pat reikia suteikti ir daugiau ekonominių e, galimybių tam, kad e, pagerėtų jų konkurencingumas. Dabar per daug dėmesio, ko gero, e, sutelkta ties atskirų deklaracijų ar komunikatų formuluotėmis, o ne ties praktinė nauda, kurią gali gauti žmonės iš šių svarbių susitarimų. Taip pat manau, kad mes turime uh, visiškai aiškiai pasakyti, kad kiekviena šalis turi suverenę teisę nusistatyti savo tikslus ir pasirinkti savo politinę orientaciją. Jokios trečiosios šalies veiksmų e, negalima pateisinti, jeigu ji e, kišasi į suverenios šalies pasirinkimą. Tokie susitarimai turėtų būti sudaromi e, remiantis Rygos viršūnių sustikimo deklaraciją. Toliau pono Preda klausimai apie Junktinės karalystės pasitraukimą. Čia tarybai ir pirmininkaujančiai šaliai tenka ribotas vaidmuo. Estija kaip pirmininkaujanti šalis tikrai norėtų, kad būtų palaikomi ryšiai tarp pono Barnie ir valstybių narių. 27 valstybės narės turi likti vieningos. E, nemažai klausimų reikės išspręsti, tai yra ir pasienio klausimai, ir Airijos klausimas, ir teismų jurisdikcija, ir taip toliau. Darybininkų komanda yra tikrai labai uh, kompetitinga. Valstybės narės turės nuspręsti, kada reikės pradėti kalbėti apie būsimus santykius. Tai labai svarbus klausimas. Bet pačių darybų metu mūsų vaidmuo ribotas, labai ribotas. Mes norime tiesiog palengvinti tas dėrybas. Dabar dėl viršūnių sustikimo su Afrikos šalimis, tai labai svarbus susitikimas bus aptarinėjami e, tokie klausimai kaip investicijos į jaunimą, į ateitį. Pažvelkime į Afrikos žemyną. E, kodėl e, iš Afrikos tiek daug migrantų? Jie ieško ekonominių perspektyvų. Tas ekonominės perspektyvas jauniems žmonėms reikėtų suteikti Afrikoje. tai e, yra. Tai gali padėti išspręsti migracijos krizę. Toliau bendradarbiavimas tarp ES ir NATO. Noriu paminėti, kad čia yra viena sena kliūtis. NATO generalinis sekretorius ir e, e tarybos pirmininkas e, tas Tusk E, tikrai bandė išspręsti bendradarbiavimo kliūtis. Bendradarbiavimas turi daug potencialo. Ponas Lyts minėjo iš esmės tos pačius dalykus. Kalbant apie daugiametę finansinę programą, na tai nežinau, ar pirmininkaučiai šaliai tai yra tikrai tinkama ją aptarinėti. Bet aš manau, kad mes galime gyvendinti svarbių projektų ir nemažindami finansavimo kitose sritise. Reikia mąstyti kūrybiškai, kaip finansuoti ES vykdomus veiksmus. Kaip tai padaryti, e, nes netrukdant naudotis tomis priemonėmis, kurios šiuo metu dar nėra pilnai išnaudotos. Uh, Dėl Europos gynybos pramonės, man atrodo, kad čia mūsų laukia dar ilgas kelias. Kalbant apie gynybos produktų eksportą, tai tikrai pirmininkaujant Estijai ir pasibaigus Estijos pirmininkavimui tam bus skiriamas dėmesys. Toliau panas Mont ir Selek susitikimas. Aš jau minėjau, sustik, Afrikos viršūnių susitikimą. O dabar pasisakysiu dėl SELEC, kuris vyks Salvadorą. Išorės veiksmų tarnyba ir komisija tam susitikimui vadovaus. Mes tikrai norėtumėm prisidėti prie to, kad tas susitikimas vyktų sklandžiai. Norime aktyviai prisidėti prie renginių organizavimo. Jūs kalbėjote apie atskirus sustarimus su Čile, su Meksika vėlgi esame pasirengę imtis konstruktyvių veiksmų. E, Darybos dėl priekybinių sustarimų visą laiką yra sudėtingos, ilgos. Kalbant apie kai kurios kitus klausimus, galbūt jos pavyks išspręsti ir greičiau. Toliau pono Kukan klausimas apie plėtrą. Na, aš Negalėčiau pasakyti, kad plėtra nėra mūsų prioritetas. Taip, tai mūsų prioritetas, bet turime būti realistai. Šiuo metu nei viena iš, iš šalių kandidačių dar nepriartėja prie ES lenkščio. Taip pat pažvelkime ir į ES viduje kylančius iššūkius. Tikrai nemanau, kad netrukus galėtų vykti plėtra. Aš buvau nuvykęs į Kosovą, Jotkalnyje, kitas svarbės šalis kandidates. Ir manau, kad svarbu, kad to šalis galėtų pasinaudoti galimybę, kai atsivers langas. Šios šalis turi siekti strateginių tikslų, e, vykdyti reformas. Na, o galbūt šiuo metu ES nėra E, pasirengusi plėstis, priimti naujų narių, bet manau, kad e, kažkurio metu padėtis pasikeis. Ir kai ateis tas momentas, svarbu, kad tos šalis jau būtų pasiruošusios. Mes norime ir galime joms padėti, jeigu jos nori rimtai vykdyti reformas ir siekti užsibrieštų tikslų. Na ir galiausiai Klausimas apie Bosniją ir Hercegoviną. Keli komiteto nariai minėjo šį klausimą. Manau, kad svarbu, jog šios, šios šalis ir toliau testų e, reformų darbo atvarkę. Svarbu, kad šalis, šalies institucijos pademonstruotų, kad jos sugeba kalbėti vienu balsu. Uh, Ne visą laiką tai būdavo. Mes kuo puikiausiai suprantame, kad iš šalies vidaus reikalus yra kišamasi iš išorės. Mane šiek tiek padrasino pastarieji įvykiai, naujausi įvykiai, bet mes visi žinome, kokia sudėtinga padėtis šalyje. E, šalyje yra įvairių pasiūlymų perbraižyti tam tikras linijas, bet jie nėra naudingi. Mes ragintumėm nacionalinės institucijas dirbti konstruktyviai ir siekti bendrų tikslų. O tada mes ES irgi galėsime parodyti, jog esame pasirengę padėti. Na ir galiausiai tikrai pritariu pirmininkui. Ta ugninga retorika apie sienų perbraižymą Balkanuose tikrai nėra naudinga. Aš norėčiau padėkoti Jums ir daugeliu kitų kolegų už visą darbą e, susijusiu su Albanija ir kai kuriamis e, kitomis vakarų Balkanų regiono šalimis. Ta darba tikrai labai vertina regionas, o taip pat ir įvairias e, Europos institucijos. Europos parlamentas tikrai prisidėjo prie to, kad būtų kuriamas saugesnis, stabilesnis Balkanų regionas. Bet dėja, darbas kol kas dar nėra baigtas. Ačiū. Dėkuoju, ministrė. Sėkmės jums pirmininkaujant. Daug keliausite, dažnai lankysitės Bruselėje. Tikrai neblogai pasikeitėme nuomonėmis. Dabar jau baigėme svarstyti šį darbo tvarkės klausimą. Ir noriu priminti, kad kita posėdžio dalis bus uždara tik įgalioti darbuotojai, be narių atitinkamų gali dalyvauti, o kitų prašau išeiti iš salės. Dėkoju.